Teisės, aš norėčiau e, informuoti parlamentą, kad pagal 231 taisyklės ketvirtą punktą nebuvo pateiktas prašymas dėl balsavimo dėl e, ištaisytų klaidų, kai buvo paskelbta.